šis kolega, kaip komiteto narys, bus patvirtintas. Pagal 149 straipsnį mūsų darbo tvarkės buvo parengta pirmininkų suėgos darbo tvarkė, niekas nepatikė jokių pakeitimų šiai dienai, o rytojui e, tautų Europos frakcija pateikė pasiūlymą diskutuoti cika viruso plėtrą kaip pirmąjį darbo tvarkės klausimą rytoj po pietų. Kolegė Žuomėlė nori pasisakyti. Dėl 53 straipsnio prašymas pateikti darbo atvarkę. Mūsų frakcija norėtų pat, išklausyti tarybos ir komisijos deklaraciją dėl e, tos epidemijos. Taip pat mes norėtume, kad po to vyktų diskusija e, mūsų salėje. Mes e, Dar ne, ne, iki galo žinom, kokios yra šios epidemijos charakteristikos. Žinoma, kad tai yra e, virusas, kurį platina uodai, nors pasiekmes yra gana katastrofiškos ir panašios į ebolos e, katastrofą. Todėl reikia, kad mūsų institucija e, pasirengusi ir kalbėtų apie tai. Todėl Aš norėčiau pasakyti, kad labai svarbu tai aptarti plenarinio posėdžio salėje ir būtina surenkti tuo klausimu diskusiją. Ačiū pirmininkė. Pone Mela, išklausime jūsų, ar kas nors nori palaikyti šį pasiūlymą? Kolega, prašau. Jūs norite pasisakyti už šį pasiūlymą, jį paremti. Aš noriu pasisakyti prieš šį pasiūlymą, pirmininkė. Taigi jau vienas kolega nori pasisakyti prieš. Ar kolega Gerero? Na, atsiprašau, kad kolega Gerero galbūt ir anksčiau pakėlė, pakėlė ranką ir jis tikriausiai irgi nori pasisakyti prieš. Galite pasakyti savo žodį. Pirmininkė, aš noriu pateikti kitą pasiūlymą, alternatyvinį pasiūlymą. Kaip minėjo kolegė, uh, Mes labai mažai žinome apie šį virusą. Jis platinamas uodų ir Pasaulio sveikatos organizacija rytoj ketina pateikti papildomą informaciją. Aš manau, kad daug prasmingiau būtų surenkti rimtą diskusiją atitinkame komitete. Jau po to, kai gausime naują informaciją gausime ją ir iš pasaulio sveikatos organizacijos, ir iš Europos komisijos po to, kai jį pakalbės su PPO, PSO. Tai, žinoma, labai svarbi tema ir lyga plinta Latino Amerikos įvairiose šalyse, ypač ta lyga pavojinga nešioms moteriams ir žinoma, kad ir Europoje jau yra pasitaikę atvejų kaip šitą lygą pasireiškė. Todėl aš manau, kad pirmiausia diskusiją turi pradėti komitetas, dalyvaujant komisijai. Ačiū. Bet kuriuo atveju jūs pasisakot, nepasisakote už šio klausimo įtraukimą į dabartinį plenarinę sesiją. Prašau tų, kurie pritarė kolegės Mylą pasiūlymui pakelti rankas. Kas prieš, kas susilaiko, dauguma buvo prieš. Taigi, kolegos, jūs turbūt tą pačią daugumą pritarėte pasiūlymui įpareigoti atitinkamą komitetą surenkti diskusiją šiuo klausimu po to, kai bus pateikta atitinkama pasaulio sveikatos organizacijos informacija. Taip? Prašau, ponė Reding. Pirmininkė, dėl posėdžio tvarkos mane informavo, kad jūs ketinate panaudoti 175 taisyklę, kad būtų atidėtas balsavimas dėl TISA rezoliucijos. Norėčiau jūsų apmastams pateikti pasiūlymą, kad INTA pirmininkas, pranešėjas, šešėliniai pranešėjai ir svarbiausios politinės partijos visi nori balsuoti trečiadienį. Tai yra solidi rezoliucija, todėl balsuokime dėl jos, nežaiskime kitokių žaidimų. Ačiū. Frau äh, Reding, ich komm. Pone Reding, prie jūsų klausimo dar grįšime. Tačiau dabar mums dar reikia užbaigti kitus klausimus, tai yra perduoti Cika virusos klausimą atitinkamam atsakingam komitetui. Taigi aš kaip tikėtinau jūsų paklausti, ar dauguma jūsų pritarė kolegos Gerero prane, pasiūlymui. Kadangi prieštaraujančių nematau, tai taip ir darysime. Šis klausimas bus perkeltas į komitetą. Pone Reding, jūs kalbate apie šios dienos diskusinį klausimą, dėl kurio bus balsuojama trečiadienį. Turiu prisipažinti, kad aš neketinau gražinti šio pranešimo į komitetą. Man buvo pranešta, kad yra maždaug 70 pakeitimų ir gali būti, kad mes šiandien baigusis pakeitimų terminui gausime dar labai daug papildomų pakeitimų dėl balsavimo dalimis ir panašiai. Tarnybos profilaktiškai jau pas, tokį siuntė signalą, kad tada aš turėsiu apsispręsti, ką su tuo klausimu daryti. Tačiau lygi šiol, kadangi tas klausimas dar buvo tik teorinio pobūdžio, aš apie tai nemaščiau. Ir neturiu jokio sprendimo. Dabar, kai jūs sakote, kad aš neva ketinau tą padaryti, tai tai netiesa. Šiandien po pietų pirmą kartą išgirdau apie skaičius ir man buvo pranešta, kad teoriškai Galėtų būti labai daug daugiau tų pakeitimų. Taigi sužinojau tą tik visai neseniai, vis dėlto aš pri, priimu domin jūsų ką tik išsakytas abejonės ir mintis. Pone Weberi, pirmininkė, aš noriu pritarti kolegai Rėding ir noriu jai padėkoti. Aš galiu pasakyti, kad šitas pranešimas buvo uh, priimtas didelė balsų dauguma komitete ir 50 iš šitų pakeitimų yra pri, pateikti iš dviejų tik tai frakcijų ir jie yra tik tai procedūrinio pobūdžio, jie neturi jokios įtakos turiniui to pranešimo ir aš manau, kad čia tiesiog dvi frakcijos užsijima e, viso to proceso vilkinimu, sąmoningu vilkinimu ir turime tam nepasiduoti. Abiba. Pone Weberi, jūsų nuorodą taip pat priimu domin. Tačiau tarnybos šiandien po pietų man kaip tik ir pranešė, kad būtent dėl šios priežasties jos siuntė siunčia signalą, kad mes galime tikėtis dar daugiau panašaus pobūdžio pakeitimų. Jūs žinote, kad aš tikrai labai atidžiai tokius klausimus nagrinėjau, bet nagrinėjau juos ir turinio, ir formaliaja prasme. Jeigu tai yra neturinio pakeitimai, o tik formalūs pakeitimai, tai aš paprastai negražinu dokumentų į komitetą persvarstyti. Bet atkreipčiau jūsų dėmesį, kad aš kaip pirmininkas arba vicepirmininkai paprastai nesiunčiame pranešimų atgal net tuo met, kai yra keli šimtai pakeitimų. Ir kartais reikia balsuoti netgi pusantros ar dvi valandas. Paprastai prieš tokius pranešimus mes esame tiesiog bombarduojami laiškais kad reikia gražinti tą pranešimą atgal į komitetą ir panašiai. Na, manau, kad tokį klausimą vis dėlto reikėtų svarstyti ir konstitucinių reikalų komitete. Pone Korbet, prašau. This... Taip, ponia pirmininkė, bet ši taisyklė 175 iš tikrųjų nereiškia, kad klausimas turėtų būti perduotas atgal komitetui. Tiesiog e, prašoma komiteto elgtis kaip filtro, kai yra labai daug pakeitimų, kuriuo dauguma neturi šansų būti patvirtinti, yra pateikti. Komitetas juos įvertina ir išrauna tuos, kurie susilaukia mažiau negu dešimtadalio komiteto paramos, nes jie neturi pa šansų būti patvirtinti. Ir tuomet e, bals balsavimas e, parlamente plenarinė sesijoje būtų daug trumpesnis, nes dauguma nereikalingų pakeitimų būtų atmesti. Taigi, jeigu komitetas tai padarytų, per savaitę, savaitės bėgė, tai, tai palengvintų viską. Taip, ponia Korbetai, aš mielai taip, tam, šį patarimą priimčiau, tačiau iš mano patirties aš žinau, kad taip neįvyks, nes turi būti dešimtadalis E, parlamentarų, kurie gali patvirtinti, kad visas paketas vėl būtų pasiūstas plenariniai sesijai. Todėl aš prašau jūsų iš atko komiteto su kolegomis įvertinti tą ribą 10 procentų komitete. Dar vienas pasisakymas dėl posėdžio vedimo tvarkos. Pone Fero, prašau. Ačiū, ponė pirminkė. Čia labai e, svarbi diskusija, e, kaip ir TTIP jūs negalite viršyti savo vaidmens. Galit, negalite e, apriboti pakeitimų skaičiaus. Tai yra teisėkuros laisvė. Turite e, gerbti tą tekstą, kokį mes pasiūlome, kaip ir visi kiti parlamentarai. Taip, toliau. Kalbame apie antradienį. Dar vieną klausimą. Kairiųjų jungtinė frakcija dar prašo įtraukti diskusiją dėl prievartos pabėgėlių atžvilgių. Tai turėtų būti ketvirtasis klausimas svarstant pabėgėlių krizę ir svarstant Turkijos finansavimo klausimą, pabėgėlių problemą. Pone Cimer nori pasakyti šio klausimu. Dėkuoju, pirmininkė. Jūs jau išaiškinote mūsų problemą, paminėdami pavadinimą to klausimo. Mes norime atkreipti dėmesį į tai, kad pastaruoju metu savaitgalį ypač įvairiose ES valstybėse, ypač Stokholme, vyko daug išpolių prieš pabėgėlius. Jie sutraukė nemažai tarptautinės bendruomenės dėmesio daug nukentėjo vaikų ir mes manome, kad šią temą reikia diskutuoti. Švedijoje Pernai buvo 50 gaisrų, buvo padėkti pabėgėlių globos namai, Vokietijoje taip pat buvo daugybė gaisrų, žinome, kad Atenuose, kitose miestuose, kai dešinieji ekstremistai renkasi ir protestuoja prieš migrantų apsaugą ir, ir dažnai tai siejasi su prievartos aktais. Taigi aš noriu įtraukti šį klausimą į antradienio popietės diskusiją, kai dalyvaus komisija ir taryba. Mano frakcija taip pat reikalauja dėl atitinkamo dokumento balsuoti vardiniu balsavimu. Visi girdėjo ponios Simer pasiūlymą. Kas nori pasisakyti už jį? Pone Gerero, prašau. Aš norėčiau pritarti ponios Cimer pasiūlymui. Noriu pridurti ir nuo savęs dar šitą. Nors tai nėra įtraukta į rytojus popietės diskusiją kaip atskiras punktas, vis dėlto manau, kad reikia kalbėti apie tos tūkstančius vaikų, kurie atvyko į Europos Sąjungą ir neaišku, kur dingo. Tai nėra kažkoks papildomas klausimas, tai tiesiog yra problema, kurią reikia aptarti ir manau, kad tikrai ją galima aptarti rytoj bendrų diskusijų metu. O gal nori, yra norinčių pasisakyti prieš? Kolega, prašau. Ja, voorzitter, dank u wel. We hebben jarenlang. Dėkoju, pirmininkė. Jau ne vienerius metus mes prašome inicijuoti diskusijas dėl tų smurto išpolių. Mes norime, kad šis klausimas ar smurto konkrečiai pabėgėlių atžvilgių klausimas būtų aptartas. Juk tai nesažininga. Šis reiškinys nusineša tūkstančius aukų. Pažiūrėkite, kas vyko Kielne moterų atžvilgių. Taigi tikrai būtų nedovinotina, jeigu šio klausimo neaptartume. Ačiū. Dėkoju. Dabar balsuosime dėl pasiūlymo balsuoti vardiniu balsavimu. Tas pasiūlymas pateiktas laiku. Prašau balsuoti. Taigi prašome balsuoti dėl šio pasiūlymo. Vardinis balsavimas. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Už 183 prieš 142 pasiūlymas priimtas. Pone Veres. Ačiū pirmininką. Žinau, kad čia nepakeis e, E, galutinio rezultato, tačiau aš noriu pasakyti, kad balsavau už, nes neturiu kortelės. Taip, mes įtrauksime tai į protokolą. Dėkoju. Taigi mūsų darbo tvarkė, mūsų darbo programa šiai savaitėje yra patvirtinta. O dabar pereisime prie pirmojo darbo tvarkės klausimo. Tai yra Europos centrinio banko metinė ataskaita. Pranešimą rengė ponas Marijas, o aš sveikinu atvykus į mūsų posėdį Mario Draghi.